Uh, Atsiprašau, kad vėluojame. Galbūt kai kurie norėtų pradėti be socialistų, tačiau suprantu, kad socialistų narystė šiame komitete irgi yra svarbi ir, kiek žinau, jie dabar ateina pas mus iš kito pastato, yra pakeliui. Taigi dar vieną minutėlę mes jų palauk, palaukti turėsime. Jie jau vyksta. Okay, Na, manau, kad laukėme pakankamai ilgai, taigi galime jau ir pradėti posėdį. Aš e, pirmininkauju šiam komitetui dėl to, kad esu ilgiausiai dirbė, dirbantis parlamentaras e, šiame parlamente. Ne dėl amžiaus esu čia paskirtas, na, o mano vaidmuo yra labai trumpas. Tiesiog norėčiau priminti apie posėdžio tikslą paskirti valdybos narius, pirmininką ir vicepirmininkus, šiame, šio, kurie pirmininkaus šiam specialiam komitetui pagal 191 taisyklę rinksime komiteto valdybą. Na ir dabar tiesiog norėčiau paklausti, ar yra kandidatų į komiteto pirmininko postą. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti Wolfą Klinsą į šį postą. Ponas Wolfas Klinsas yra pasiūlytas kaip šio komiteto pirmininkas. Ar yra dar kitų kandidatų į komiteto pirmininko postą? Ne. Pone Klincai, ar jūs pirmiausia sutinkate pirmininkauti šiam komitetui? Taip, puiku, tuomet norėčiau tiesiog norėjau tiesiog pasakyti, kad esate išrinktas plojimais, kad mes tą ką tik ir padarėme ir dabar prašau žimti pirmininko vietą. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Wahl. Wir kommen jetzt. Mėly kolegos, ponios ir ponai, dabar reikia išrinkti keturis vicepirmininkus. Ir pradžioje norėčiau paklausti EPP atstovo, pono Bonsignorės. Panašu, kad jis yra siūlomas nuo EPP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė netiksliau, ponas Bonsignori e, siūlo e, ponę Ivanovą užimti vicepirmininkės postą. Apparently the, uh, it didn't work. Are you ready to... Ar jūs e, priimate šią nominaciją frakcijos vardu? Sutinkate būti nominuota? Ar yra kitų kandidatų? Ar esate deklaravusi e, finansinius interesus? Taip? Puiku. Tuomet e, siūlau pritarti ponios Ivanovos paskirimui bendru sutarimu. Sveikinu, ponia Ivanova. Jūs tampate pirmąją komiteto vicepirmininkę ir kviečiu jūs atsisėsti šalia manęs. To, uh, the... Dabar rinksime antrąjį vicepirmininką. Stevenai Hughes, jūs esate nominuojama socialdemokratų vardu? Jūs nominuojate. Aš nominuoju Lysą Jakonsarį. A, jūs čia. You, I... Noriu pasiklausti jūsų, ar jūs susitinkate būti nominuota. Jūs taip pat esate deklaravus savo finansinius interesus. Puiku. Ar yra kitų kandidatų? Atrodo, kad ne. Vėlgi, plojimais pritarėme jūsų paskirimui. So, Sveikinu, jūs trampate antrąją vicepirmininkę. Ir tikiuosi, kad darbo metu kartu, kad bedirbant draugę aš išmoksiu teisingai ištarti jūsų pavardę. Ir dabar e, rinksime trečiąjį vicepirmininką. Jį pasiūlys e, Svan Gigol žaliųjų vardu. Norėčiau pasiūlyti kolegą Pascal Confran ir aš manau, kad jis e, bus puikiu šio komiteto nariu. Pone Confran. Ar jūs esate pasirengęs dirbti, sutikti? Si. Ah, d'accord. Jūs deklaravote finansinius asmeninius interesus? Not... Ar yra kitų kandidatų regisi, ne? Plojimais patvirtinkim. So, so Pascal Canfin is now the third chairman. Pascal Canfin trampa trečiuoju vicepirmininku ir dabar rinksime paskutinį ketvirtąjį vicepirmininką ir Nikolaus Čiuntis pasiūlys kandidatą. Sveikinu. Sveikinu išrinktuosius vicepirmininkus ir jūs patį. Miguel Portas būtų mūsų sumas vicepirmininkas. Okay. Uh, so... Jis regi sėdi šalia jūsų, ar ne? Ar sutinkate priimti siūlymą užimti šias pareigas? Taip, aš pateikiau savo interesų deklaraciją, ponė pirmininkė, dėkui. Pirmininkas, darau prielaidą, kad jūs esate viską sutvarkęs, visus dokumentus užpildęs, taigi siūlau plojimais pritarti ketvirtojo vicepirmininko paskirimui į šį komitetą. Ja, ja, so, you know, this is, this is Taigi, šis posėdis yra gana formalus, mes bandome sutvarkyti komiteto struktūrą. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti Jums visiems už tai, kad e, pasitikėjote manimi ir paskirėte mane pirmininku. Tikiuosi draugę su keturių vicepirmininkų pagalba bei e, koordinatorių šešėlinių pranešėjų pagalba šis komitetas dirbs sėkmingai. Norėčiau pranešti, kad pirmasis koordinatorių posėdis vyks kitą savaitę, pirmadienį Strasbūre, nuo pusės šešių iki pusės septynių vakare. Todėl raginu visas politinės frakcijas pasirūpinti, kad jos laiku paskirtų koordinatorius, kad galėtų įvykti pirmasis posėdis. Tame posėdėje mes žinome kalbėsime apie darbo planus ir artimiausius žingsnius. O pirmasis e, viso komiteto posėdis įvyks lapkričio ketvirtąją 10 val. ryto ir tęsis iki 12.30. Manęs paprašė padaryti pranešimą, jog šiandien vyksta ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto uh, koordinatorių atviras posėdis su komisaru Čarliu Magryviu. Jis prasidės 11 val. ASP pastate, trečiame aukšte, E2 salėje. Taigi tie, kas nori dalyvauti šiame susitikime, jis prasideda 11 val. Ačiū visiems ir iki susitikimo. Sorry. Sorry. I, I have, I've just been signaled. Mane ką tik tai informavo, kad Robertas Goebbelsas nori pasisakyti ir aišku, jis turi tokią teisę. Oui, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord euh, de vous présenter. Pirmininkė, ah. norėčiau visų pirma Jūs pasveikinti. Uh, jūs ir visus vicepirmininkus. E, mūsų darbo tvarkėje yra penktasis punktas, visi kiti klausimai. Ir aš manau, kad galėtumėm mūsų pirmąjį ypating specia, specialaus komiteto posėdį skirti mūsų veiklos aptarimui. E, mūsų puikioji administracija kaip visada viską paruošė ir Jau sulaukėme dokumentų ir e, jų, visų jūsų pavardės čia surašytos kaip vicepirmininkų dar prieš jūsų išrinkimą. Taip pat yra parengta darbų programa visiems mėnesiams, tačiau tai yra indikacinė programa, kurios tikslas palengvinti koordinatorių darbą. Aš tikiuosi, kad, kad dar e, niekas administracijoje nėra paskirtas renkti galutinę mūsų komiteto darbo ataskaitą. Ir aš norėčiau savo frakcijos vardu primiktinai pasiūlyti labai esmingai pamastyti apie tai, kokie kryptimi mes norėsime dirbti šiame šioje laikinoje komisijoje, komitete. Remdamasis darbo e, parlamente patirtimi, aš dirbau keturiose panašiose komitetuose, buvau vieno iš jų pirmininkų ir galiu papasakoti, kaip viskas veikia. Didžiausias pavojus, kuris mūsų laukia, yra tai, kad visi dokumentai, kuriuos mes paruošime, gali e, nukeliauti šiukšlių dėžė. Yra daugybė panašių dokumentų parengta jau. Jeigu mes norime išvengti e, tokio likimo, mes turime pabandyti dirbti kitaip. Europos parlamentas yra įstatymų leidimo institucija. Ir dėl tos priežasties norėčiau kai ką pasiūlyti savo vardu. Norėčiau paraginti, pamastyti apie kitą, kitokį mūsų darbo organizavimą. Be abejo, mes turime labai e, patyrusių darbuotojų, pranešėjų, kolegų, kurie tikrai yra puikiai, kurie puikiai išmano šią sritį. Kaip ten bebūtų, mes turime teikti pasiūlymų, kurie bus aktualūs už parlamento ribų. Ir turėt, galėtume įtraukti į šį darbą keletą uh, universitetų. Aš gal, galėčiau prisiminti, kaip dirbo panašių Mm, pagal panašių scenarijų kongresas ir Junktinių valstybių atstovo rūmai, kokius, dar, kokius specialistus jie įtraukė į savo darbą. Jie parengė Melcerio ataskaitą ir tai buvo visame pasaulyje išgarsėjęs pranešimas, nes e, tie, kas dirbo nusprendė neapsiriboti e, vien tik tai politiką, rengdami šį, to, tą pranešimą. Aš esu politikas, bet aš žinau, kad mūsų pasiūlymai teikiami mums dėja netoli nueis, jeigu mes nebandysime kitaip susorganizuoti mūsų darbo. Taigi aš nu, turiu pasiūlymą, nesitikiu į jį atsakymo dabar, bet noriu, kad jūs apsvarstytumėte jį su, uh, su kolegomis ir su, um, darb, su sekretorietu. Taigi siūlau įtraukti universitetus į mūsų darbą, kad jie mums, uh, kad atneštų įkvėpimo mūsų darbui. E, Ačiū, ponė Gebels, už jūsų paaiškinimus, pasiūlymus norėčiau užtikrinti jūs, kad iš tikrųjų mes stengsimės į savo į darbą įtraukti visus tuos žmonės, kurie gali naudingai veikti, padėdami mums mūsų darbą atlikti tinkamai. Tikimės, kad mūsų darbas bus sėkmingas. Tikrai nereikėtų, kad darbas apsiribotų tik kabinetinę veiklą. Šio, šio komiteto darbas apima daugybės ryčių. Mes e, dažnai patenkame ir į kitas veiklos rytis, pavyzdžiui, tas rytis, kurias turėtų kūruoti ECOFIN ir panašiai. Reikėtų, kad mūsų sprendimai, pasirinkimai būtų geriausi. Reikėtų, kad rastume sprendimus mums rūpimiems klausimams. Galima sakyti, kad tai, ką mes gavome šiandien, yra tikrai e, orientacinė programa. Diskutuosime su pranešėjais ir koordinatoriais dėl šios programos. Apsitarsim. Matau, kad dar yra norinčių kalbėti. Prašom. Ponas Borgezijo, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Gebels kalbėjo tikrai išmintingai. Ašgi norėčiau atkreipti mūsų komiteto narių dėmesį, ypatingai valdybos dėmesį, į ne tik progą, bet ir būtinybę skirti ypatingą dėmesį tiems atvejams, kai kreipiamas į mokslininkus. Turime neužmiršti kreiptis ir į tuos, kurie numatė, kad finansinė krizė įvyks. Pirmininkas, ačiū ponui Bonsignorė. Ponas Bonsignorė kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Quanto è stato richiesto Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie mūsų liuksemburgiečio kolegos pamastymo. Esu įsitikinęs, kad mums reikia išorės pagalbos. Nepakanka, kad dirbtų vien mūsų kolegos, kad ir kaip kompetentingi jie būtų, nepakanka vien mūsų administracijos darbuotojų stropumo. Jie yra kompetentingi, tačiau susidūrėme su ypač sunkia krize, dėl kurios, man atrodo, tinkamų sprendimų, geriausių sprendimų iki šiol dar nebuvo rasta. Horizonte matome didžiulę krizę, kuri atsiras dėl nedarbo pasaulio akis žvelgia į mus. Žvelgiama į tai, kaip mes tvarkysime su ta problema savo šalyse. Tad atsakymas turi būti į šią krizę pats geriausias, pats tinkamiausias. Maničiau, kad kol kas bandoma problemas slėpti, kaip dulkės po kilimu. Tačiau jeigu norime viską sutvarkyti reikiamai, tai kilimą turim pakelti ir dulkės iš ten išluostyti. Mes norėtume pasakyti, kad jūs, ponė pirmininkė, ir visi vicepirmininkai gali tikėtis mūsų geriausios paramos, diskutuojant visais tais klausimais ir randant jiems sprendimus. Ačiū. Senior, bonsignor, na, zunächst Ole Schmidt. Dėkoju, ponui Bonsignori, Ole Schmidt. Ačiū, ponė pirmininkė. Matyt, nenustebinau, kad ir Alde frakcija pritarė jūs visą širdimi, jūsų visus faktiškai veiksmus remia. Ir nesutinku su ponu Goebbelsu, na, jis puikus bičiulis, bet, bet ne pirmą kartą mes nesutarėme. Nereikia, na, pervertinti, Robertai. Daug ką darėme kartu ir darbas gavosi visai neblogas, bet vertime bent jau atsispindėjo, kad jūs teigiate, jog daug pranešimų atsiduria šiukšlių dėžėje. Aš nesutinku. Per pastarosius dviejus metus ekonomikos reikalų komitete mes puikiai padirbėjome ir uh, iš tiesų stovėjome fronto pirmose linijose, kai e, teko priimti labai sunkius teisės aktus. Na gerai, buvo blogai išversta. Bet, ponė pirmininkė, dar tik tai pabaigai pridursiu, kad galbūt iki pirmadienio mes galime pamastyti detaliau, ką mes norėtumėme nuveikti per ateinančius mėnesius ir metus. Dėkoju. Frau Ulfskog. Frau Ulfskog. Ulfskog. Mm, Ulfskog. Eh, tack så mycket för ordet. Eh, jag talar svenska. Dėkui už kad suteikite žodį, aš kalbėsiu švediškai. Sveikinu, ponė pirmininkė, jūs ir vicepirmininkus išrinktus į jūsų postus. Manau, lygiai taip pat, kaip minėjo pirmininkas pradžioje. Mes posėlėjome didelės viltis, užsirašydami dirbti šiame komitete. Ir aišku, turime dirbti sparčiai, turime dirbti kokybiškai, teikti kokybiškus siūlymus. Mūsų darbo esmė yra ta, kad jau egzistuojančio šiame parlamente komisijos egzistuojantis komitetai, nuolatiniai komitetai, dirbtų daug, daugelis egzistuojančių nuolatinių komitetų dirba kiekvieną savo, o mūsų misija yra skirtinga. Aš manyčiau, kad mes turėsime susidurti ir su ekonominiais, ir su finansų klausimais, ir su visai lė kitų, su nedarbo keliama krize, su krize, kuri kyla dėl gamybos metodų vienu ar kitų. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kur neturime numatę ilgalaikės tvarios plėtros perspektyvos. Kalbėti apie finansus nepakanka, turime tuo pat metu kalbėti apie užimtumą, socialinius klausimus ir panašiai. Tai yra glaudžiai susiję su tvarios visuomenės plėtros modeliu. Tad turime peržvelgti savo programą, nepamirždami šių aspektų. Mes turime ne tik kalbėti apie ekonomikos augimą, neatsižvelgdami į nieką daugiau. Mes neturime būti tik prielipas prie ekonomikos komiteto, kur jau apie tai kalbama. Erste, uh, Ačiū. Panašu, kad pradėjome keitimąsi nuomonėmis, pirmąjį tokį keitimąsi nuomonėmis komitete. Ir matau, kad iš tiesų yra didelis susidomėjimas šiuo darbu, nes daug yra norinčiųjų pasisakyti ir tai yra pozityvų ženklas ir tikrai galiu visus nuraminti, kad gausite galimybę pasisakyti, įnešti savo indėlį. Tačiau šiandieną turime labai nedaug laiko ir siūlau kalbėti neilgiau nei minutę ar pusantros minutės, nes tikrai turime labai nedaug laiko. Yra dar nemažai žmonių, kurių, kurie nori pasakyti. Van Gigelt, e, Pervanš Peres, Pascal Confin, ponas Portas, ponas Kamiel, Vicky Ford ir ponas Paška. Ir dar Tomas Manas. Ir tiek. E, ties šią pavardę ir baigiu. E, uždarau kalbėtojų sąrašą, nes priešingų atveju nebaigsime iki 11. Taigi, Svingigold. Labai trumpai. Manau, kad kolega iš Liuksemburg, Liuksemburgo pateikė labai konstruktyvų pasiūlymą. Jis teigia apie tai, kad mes bendrai turime pagerinti šio komiteto įvaizdį, jį pakelti iki įmanomo aukščiausio lygmens. Ir būtų pravartu šiais klausimais pasitelti ekspertų nuomonę. Aišku, atsižvelgiant ir į na, politinį ekonominės krizės matmenį. Tačiau Aš manau, kad pakvietę ekspertų mes pagerintumėme komiteto įvaizdį ir pasiūlymas yra puikus ir aš jam pritariu. Merci, monsieur le président. Toutes mes félicitations. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu dirbti šiame komitete, kuriam jūs pirmininkausite. Jūs jau sakėte, kad mes turėsime progą pasikeisti nuomonėmis, atlikdami tinkamą parengiamąjį darbą šiam sėgiamajam posėdžiui administracija nusprendė, kad lapkričio ketvirtą vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Maničiau, kad yra iš tiesų labai svarbu tokį nuomonių pasikeitimą turėti prieš pradedant dirbti iš esmės. Porą žodžių dar. Maničiau, kad mes turime būti ne tik nuolatinis mokslinis komitetas, mes aišku turime uh, laikytis taisyklių, skelbti konkursus vienam ar kitam, vienai kitai ekspertizijai ar, ar panašiai. Mes aišku turime kreiptis į ekspertus, formatą to dar reiktų apibriežti, bet mūsų analizė turi siekti giliau negu mūsų administracijos tik siūlymai ir atsakymai. Mums reikalinga ta išorės pagalba. Tai yra šiek tiek skirtinga nuo to, ką daro kiti teisėkūros nuolatiniai komitetai. Tačiau mūsų situacija irgi yra ypatinga. Mes esame specialusis komitetas. Mes e, visą tos, to komiteto gyvenimą e, būsime tokie specifiniai, jeigu taip galima pasakyti. Mūsų rems mokslinis komitetas reikėtų užtikrinti skaidrumą, kad kiekvienas turėtų galimybę pasisakyti laikantis šio parlamento taisyklių. Ačiū. Merci Pervenche, comme si souvent tu fais des propositions euh, extrêmement utiles. Ačiū, tai iš ties įdomus pasiūlymai ir labai naudingi. Tikiuosi, kad mums pavyks suderinti tavo mintis ir Roberto pasiūlymus. Aš manau, kad Ole Šmitas ne, ne, galbūt neteisingai suprato ar išgirdo tavo išdėstytus pasiūlymus. Oui, uh... Porą trumpų pastabėlių. manau, kad tai, kaip mes darbą matome, manome organizuoti, vėl matome, kad atsiranda socialiniai dalykai, makroekonominiai, mikroekonominiai, finansiniai. Aš norėčiau paremti kolegas, kurie pareiškia, kad tas specialus komitetas turėtų neskirstyti šitaip atskiromis dalimis mūsų darbo. Jeigu mes kalbame apie finansų krizę, tai nereikėtų, kad visi mūsų išklausyti žmonės būtų iš finansų sektoriaus, ar iš reitingų agentūros, ar iš centrinių bankų, ar iš auditorumų. Ne, reikėtų kaip tik kviesti sociologus, kurie kalbėtų apie finansus, kad makroekonomikos specialistai kalbėtų apie aplinkosaugą, kad apie neligybę kalbėtų žmonės dar iš kito horizonto. Būtent tuo met tie ryšiai taptų labiau horizontalūs ir pasikeistų stilius to darbo, kuris paprastai yra pasitelkiamas. Ačiū. Ich glaube, der, der Vorschlag in, in dem vorläufigen Arbeitspapier. Äh Ačiū. Man atrodo, pasiūlymas tame pirminėme darbinėme dokumente e, iš esmės buvo siūlymas pasidalinti pradinėmis mintimis, išvalgomis. Specialusis komitetas buvo įsteigtas ne tam, kad domėtųsi vien tik tai finansiniais klausimais. Man atrodo, kad mes tikrai atsižvelgsime į visus tuos e, pasiūlymus savo darbę ateityje. E, O dabar tiesiog galime pasižymėti tuos pasiūlymus. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Potas. Toliau ponas Portas. Kalbėsiu trumpai. Socialistų žėstas pasiūlymas, mano galva, yra tikrai vertingas. Reikia išsiaiškinti, ar mes, mums pavyks jį gyvendinti. Tuo pat metu Taip pat turime kalbėti apie darbo procedūrą, apie tai, kad reikia sutelkti, pasitelkti įvairiausios rušies specialistus. Būtent to mums reikia. Manau, kad visų pirma, mūsų, mes turime sudaryti klausimų programą mūsų komitete ir užtikrinti kiek įmanoma didesnį nuomonių įvairovę apie krizės pobūdį ir krizės priežastis nes bandydami diagno, nustatę diagnozę mes tikrai susidusime su sunkumais, bandydami e, surasti tinkamiausią gydimo metodą. Galbūt jūs apie tai galėtumėte pamastyti, pirmininkė, bet mūsų mandatas, kompetencijos mums suteiktos yra iš esmės ieškoti vidutinės trukmės struktūrinių sprendimų. Nepamirškime, kad dirba ir ekon komitetas, kuris šiuo metu svarsto finansinių priemonių gaivinimo planą, taip pat domisi direktyvomis, kurios ir taip pat yra svarbios mm, ateičiai, nes jos apima struktūrinius sprendimus. Taigi, reikia apie tai kalbėti, pasitelkti visas mūsų protinės galės ir bandyti bendrai mąstyti. Eh, Kolegos, man ką tik pranešė, kad vertėjai baigė darbą dabar, todėl mes turėsime tęsti anglų kalbą. Speakers, and I would ask you then to uh, use the English language only. Kamal. So Kamal is the first one. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I should, I should have no problem with this, this yeah. request. <laughs> <laughs> um,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 Okay.